Commissione in passato dove gli assistenti sono portati da deputati, impedendo ai deputati certe cose che sono arrivate. Per cui Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labas rytas, ponios ir ponai, mėly kolegos. Aš šiandien pradedu posėdį ir labai džiaugiuosi matydama kitų institucijų atstovus. Šis posėdis buvo reikalingas ir aš dėkoju Jums visiems už tai, kad atėjote. Šiandien darbo atvargas projektas labai trumpas, balsavimas tik. Das ist nicht der Fall, denn damit ist die Tagesordnung so auch ange. Ir aš sakau, kad darbo atvargas projektas priimtas. Pirmininkės pranešimai. Visas kalbas yra verčiamas šis posėdis išskyrus estų ir maltiečių dėl trilogų. Yra pateikta labai trumpa informacinė ataskaita apie trilogų e, būklę. Šiuo metu trilogose kalbama apie galimybės gauti genetinius išteklius ir yra kalbama apie tai, kaip e, su tuo susijusios teisės gali būti padalyjamos. Apie biologinę įvairovę taip pat yra kalbama, panebelyje už tai atsakinga. Trys trilogai vyksta tuo klausimu, trečiasis įvyks lapkričio 21 dieną 15 valandą. Ponas Otski rengia pranešimą dėl automobilių keliamos tarš, e, triukšmo taršos. E, Lapkričio penktą dieną trilogė buvo pasiektas susitarimas tuo klausimu. Taip pat trilogė yra kalbama apie klinikinius bandymus. Vakar apie tai buvo kalbama, Glenis Vilmot yra mūsų pranešėja, numatyti du e, susitikimai tuo klausimu ir kiek bent jau man žinoma, galbūt per kitą trilogo susitikimą bus pasiektas susitarimas. Tačiau šis dosie yra pakankamai sudėtingas. Trilogai yra numatyti gruodžio pirmąją pusę. Dėl F dujų. E, iCouts yra mūsų pranešėjas ir trečias trilogas įvyks lapkričio 27 dieną 19 valandą. Tokių turime pranešimų. Aš tikrai tikiuosi, kad per tuos trilogus bus pasiekta ženklios pažangos. Šiandien iš ryto mūsų darbo atvarkė yra vienas klausimas ir tai yra balsavimas. Balsavimas pakeičiantis direktyvas tam tikrų aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės veikatos srityse. E, tai yra susijęs su e, dėl Majoto, su Majoto statusu Europos Sąjungoje pasikeitimu. Mes žinome, kad dabar pagal sprendimą Majot regionas tampa nebe periferiniu regionu e, nuo sausio pirmos dienos ir mes šiek tiek vėluojame. Terminus patenkinti bus gana sunku, todėl balsuoti turime šį rytą kaip ir skubos tvarka, mūsų pranešėjas yra Matijas Grote, kuris negalėjo ateiti šį ryt. Pirmą kartą man teks vadovauti balsavimui. E, todėl aš prašau jūsų nuolankumo ir e, kantrybės mane toleruojant. Taigi dabar pradėsime balsuoti. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad turime pakankamai parlamentarų dėl darbo tvarkos, dėl šio balsavimo juridinio statuso. Ar turime kvorumą? Taip. Ähm, Na, mūsų turi būti 18. E, yra daugiau negu 18. Neklysto apie 20 mūsų yra. Pradėsime balsuoti. Devintas pakeitimas ir regi pirmas. Kas už? Kas prieš? Atmestam. Pirmas straipsnis, tryliktas pakeitimas ir antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Keičiame, primame pirmojo straipsnio pakeitimus. Jau minėjau, kalbam apie antrą ir tryliktą pakeitimus. Balsuojame už juos kartu. 13 ir regi 4. Kas už, kas prieš, priimta. Trečias pakeitimas atkrenta. Todėl balsuosime dėl regi 5. Kas už, kas prieš, atmesta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas atsiimtas. Regi šeštas, kas už, kas prieš. Atmesta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimta. Penkioliktas pakeitimas ir penktas pakeitimas. Jie yra identiški, kaip ir regi septintasis. Kas už šiuos tris pakeitimus, kas prieš. Priimta. 15 pakeitimas. Antroji įtrauka. Kas už? Prieš. Atmesta. Norėtumėt patikrinti elektroniškai, galime tą padaryti. Balsuojame dėl 15 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Dvidešimt keturi balsavo, dvylika už, dvylika prieš, vadinasi, atmesta. Toliau. Šeštasis pakeitimas. Ir regi aštuntasis. Kas už, kas prieš. Priimta. Septintas pakeitimas. Pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė. Prieš tai neprašiau dėl susilaikymų priimta. Šešiolikto pakeitimo antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas atkrenta Nereikia balsuoti dėl regi 9 ir dėl kitų pakeitimų jau balsavome. Todėl e, nebereikia kartuoti. 21 pakeitimas techninio pobūdžio, keič teikiamas žodžiu. Jau minėjau, kad sausio pirmąją dieną šis e, dokumentas įsigalios, o plenariniam posėdžiui jis yra teikiamas tik gruodžio mėnesį. Gali būti, kad iškils sunkumų, jeigu per 20 dienų reikės parengti dokumentą jo įgyvendinimui. Todėl yra teikiamas pakeitimas žodžiu, kuris e, sakys, e, kad ši direktyva turės įsigalioti jos paskelbimo oficialiajame leidinyje dieną o taikoma ji turėtų būti nuo 2014 metų sausio pirmos dienos. Jeigu sutinkat su tokiu pakeitimu, paprašyčiau balsuoti už. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Konstatuojamoji dalis. Dešimtas pakeitimas. Kas už, kas prieš? Susilaikė? Priimta. Antras, regi komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Regi 3, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis pakeitimas atkrenta. Todėl balsuojame dėl 11, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas dėl viso dokumento elektroninis. Norėčiau paprašyti balsuoti už e, pasiūlymą su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Dabar balsavimas baigiamas. 23 balsavo, 17 už, 6 prieš. Vadinasi, pasiūlymas su pakeitimais priimtas. Balsavimas dėl e, rezoliucijų, tiesiekros rezoliucijos projekto. Balsuojame elektroniškai. Ar jau visi spėjote pabalsuoti? Baigiame balsuoti. 23 balsavo, 20 už. Niekas nepasisakė prieš, niekas nesusilaikė. Labai ačiū. Dabar viskas galės vykti kaip numatyta. Dėkoju už tai, kad taip greitai dirbome ir kad mane palaikėte. Posėdį baigiame, kitas posėdis įvyks lapkričio 27 nuo 9 iki 12.30.